Prieš e, pasisveikindamas su e, Gvinėjos prezidentu turiu Jūs informuoti apie tai, kas įvyko Lieže, Belgijoje. Vienas žmogus buvo nužudytas. Vienas Belgijos pilietis. E, Ta žmogų nužudė policija. Ir neturime informacijos, ar tai buvo teroristinis išpolis ar ne, bet esame su Belgijos karalystė, palaikome Belgijos piliečius, esame su tų dviejų po, Belgijos policininkų e, šį rytą žuvusių Liežė su jų šeimų nariais. Noriu padėkoti Gvinėjos prezidentui, kuris išreiškė užuojautą dėl šio išpolio. Nežinome, kas ir kaip, ar tai buvo teroristinis išpolis, bet dėje dar kartą Europa, Belgija tapo vieta, kur žmonės žūna dėl nesuvokiamo smurto. Meli kolegos, man malonu šiandien turėti galimybę priimti plenarinių posėdžių salėje Gvinėjos prezidentą Alfa Kondi. Pone prezidentė, jūs esate antrasis, atsiprašau, trečiasis Afrikos šalių vadovas, šalies vadovas šiandien e, šiais metais besikreipiantis